So, dear colleagues, please take your... Gerbiami kolegos, kviečiu visus susėsti. Jau truputėlį po devinių turėtume pradėti darbą. Ir pirmoji mūsų tema pagal darbo atvarką yra makrofinansinė parama Moldovos Respublikai. Suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, poniai Surin Moiser ponui Sorinmoiseriu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš karto prie reikalo esmės. Labas rytas visiems. Norėčiau tart keletą žodžių, nes Intos komitete vyko preliminarios diskusijos su kolegomis biudžeto ir AFET komitetuose taip pat. Išklausiau įvairių nuomonių šiuo klausimu būtų naudinga visiems priminti šios priemonės pobūdį, tai yra makrofinansinė parama, tai yra panaši parama, kokią teikia TFF. Ir tai yra ta pagalba, kuri siejama su tam tikrų sąlygiškumu, su ekonominė ir politinė valdysena. Tai yra vienas iš daugelių instrumentų teikti pagalbą. Tai yra tie veiksmai, ta pagalba, kuri gali paske, paskatinti reformas Moldovoje, tai nėra pagalba projektui, tai yra makrofinansinė parama. Ir čia mes nekalbam apie jokius individualius paskirus projektus. Tačiau yra labai tvirtas e, sąlygų paketas. Europos komisija jį rengia. Noriu padėkoti atitinkamam generaliniam direktoratui Jie e, bendradarbiauja su mumis, taip pat ačiū šešėliniams pranešėjams. Europos komisijos intencijos taip pat jau yra žinomos. Žinoma, kad bus deramasi su Moldovos valdžia dėl dabartinių sąlygų. Norėčiau pasakyti, kad Ten yra numatyti svarbus prioritetai, parlamento ir komiteto prioritetai, tokie kaip teismų nepriklausomybė, kova su pinigų plovimu, su korupcija, viešųjų pirkimų sistemos reforma, energetikos sektoriaus reforma ir taip toliau ir panašiai. Visos šios priemonės turės sisteminį poveikį, kuris apribos uh, valdžios poveikį tam tikrose sritise ir uh, Kiti komitetai šiek tiek tai reiškia kaip susirūpinimą. Pirmininkas ir aš vakar gavome laišką iš pono Moskovičiai dėl TVF vykdomos veiklos. Sąlygų vertinimas e, tai yra patvirtinamas ir visos sąlygos bus privalomos, norint gauti šią makrofinansinę pagalbą. Ir svarbu, kad būtų tinkamai suformuluotas tas sąlygiškumas, kad nebūtų palikta jokių nereikalingų spragų. Kitas svarbus dalykas yra toks. Ar laikysimės e, tų taisyklių, kurios yra nustatytos mūsų bendradarbiavimus su kitomis institucijomis? E, nes, kaip žinia, pagalba teikia jau TVF. Ir tai yra toksai kompromisas, kuris buvo 2013 pas pasiektas. Europos parlamentas pats parodė iniciatyvą, pats kreipėsi prieš keletą metų, kai nebuvo jokios e, finansinės pagalbos paketos e, numatyta institucijose. Tačiau noriu pasakyti, kad e, jeigu keisis taisyklės dabar, gali atsirasti didesnio vėlavimo, reikės dėrėti su kitomis institucijomis, o tarpu dabar galiunčios taisyklės yra visai geros. Mes be to sulaukėm garantijų iš komisijos, aš ką tik apie tai kalbėjau. Uh, Ir mm, regis gali nutikti taip, jeigu ilgai dėrėsimės, kad nesuteiksime Moldovai makrofinansinės pagalbos ir visiems rytų partneriams ir kitiems partneriams bus pasiūstas neteisingas signalas. Jeigu prarasime Moldovą dabar, tai reiškia, kad prasiras reformų pagreitį šioje šalyje. Tame pačia laiške, kurį minėjau neseniai, būtina, kad būtų užtikrinta parlamento teisė gauti informaciją visų proceso metu. E, valstybės narės ir taryba informuos vienos kitus, dirbsime su mūsų tarnybomis ir e, taip pat informuosime visus apie visus administracinius žingsnius. Taigi yra numatytas labai rimtas sąlygų paketas, dabar jis dar baigiamas formuoti, formuluoti. Ir su kolegomis Moldovoje taip pat apie tai e, diskutuosime. E, laikomasi yra numatytų aukščiau prerogatyvų. Svarstysim dar kolegų pakeitimus. Tačiau manau, kad geriausia būtų išreikšti susirūpinimą konstatuojamoje sprendimo dalyje. E, tuo būdu komisijai būtų pateiktas bendras kontekstas ir suformuluota kryptis, kurią mes norėtume eiti. AFET komitete bus pateikta e, pakeitimų, tačiau ten ko gero nebus tokių pakeitimų, kur neįmanoma įgyvendinti. Jeigu Moldova elgtųsi tobuliau negu Vokietija, kažin ar taip gali nutikti, kažin ar to taip gali nutikti, tai tokių sąlygų formuluoti turbūt ir nevertėtų. Tiesiog mes siekiame, kad Moldova pasiektų pažangos, mes siekiame to, tačiau turime kartu likti realistais ir nekelti nepasiekiamų tikslų. Turime tiesiog siekti, ką geriausio galima padaryti. Jeigu mes sakom, kad nekelkim nerealistinių tikslų, tai dar nereiškia, kad mes e, ne, nekreipsim per daug dėmesio į tas sąlygas ir jų gyvenimą priešingai ir ruošiamės laikytis tvirtai. Ir mes tikimės, kad Moldovos partneriai priims tokias sąlygas, bet mes turime irgi suformuoluoti tokias sąlygas, kurios yra realistiškai įmanomos įgyvendinti. Dirbsime kartu su kolegomis. Iki valandžio šeštos buvo pratestas laikotarpis, iki kurio galima teikti pakeitimus. Ir nekantri lauksiu galimybės dirbti su jumis ir tikiuosi, kad mes e, galėsime balsuoti dėl šio pranešimo gegužės plenarinėme posėdėje ir dėl visko sutarsim. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Dabar šešėlėms pranešėjams duosim galimybę pasisakyti. Ponas Winkler, EPP vardu. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, gerbiami kolegos, ponė ambasadoriau, pirmiausia, ačiū už tokį rimtą darbą, už tokį aktyvų bandymą. Matome proaktyvę pranešėjo laikyseną. Ir aš norėčiau pasakyti, kad e, labai gerai, kad Europos komisija irgi veikia aktyviai. Ir mes matome iš to dokumento, kokie yra Europos komisijos ketinimai. Tai yra svarbu, nes šio reikalo negalima E, labai griežtai traktuoti, bet sąlygas numatyti yra būtina. Ir komisija tokius savo ketinimus kaip tik įrodo. Tad ačiū jai už tai, kad visada šiame komitete mes e, labai um, nuoširdžiai diskutavome. Tad norėčiau pasakyti, kad apie jaučiu tam tikrą nusivylimą dėl to, kas vyksta Moldovoje. Ekonomikos ir prekybos rytyje nepatinka mums vykstantis dalykai. Ir ES nori padėti ekonomikos ir prekybos rytyje Moldovai. Buvo sudarytos reikiamos galimybės, teikiant labai reikšmingą paramą, mums rodant, intos komitetai rodant paramą. Buvom susitarę dėl pagalbos priemonių pastarai dešimtmetį. Ir remiu tą mintį, kad reikia tikslinti e, pagalbą, e, ją susijęti su griežtom sąlygom. Taip pat reikia žiūrėti, kad įsipareigojimai būtų tinkamai įgyvendinti, kad yra laikomasi nustatyto darbų grafiko, nevėluojama ir panašiai. Bet manau, kad be abejo turime pirmiausia būti nuoseklų savo pačių atžvilgių, turime teikti ir toliau pagalbą Moldovos Respublikai, kad galėtume pasakyti, kad mes esame sąjunga paremta vertybėmis, o ne tik interesais. Be abejo, situacija tarp rytų partnerių artimiausiais metais E, tie santykiai ne, nebus paprastesni. Gal greičiau labiau komplikuosis, bet aš manau, kad mums e, reikėtų padėti Moldovai, tačiau kartu numatyti saistančius įsipareigomus. Ačiū. Ačiū, ponas Ardės nėra. Alde frakcijos vardu kalbės ponas Takula. Prašom. Okay, Dėkoju, pirmininkė. Moldova yra svarbi partnerė Europos Sąjungai. Ir manau, kad ši pagalba yra tos tų puikių santykių išraiška. Reikėtų, kad vyriausybė rodytų aišku įsipareigojimą gyvendinti visapusišką laisvos prekybos susitarimą, kad būtų vykdomos prekybos ir ekonomikos reformos, kad būtų įgyvendinta vietoje tai, dėl ko susitarta. Bankų krizė Moldovoje buvo iš tikrųjų labai sunkus dalykas, visas sektorius labai nukentėjo, e, verslas nuo to nukentėjo taip pat, dabar sunkiau gauti paskolas ir dabar tos paskolos yra brangesnės, politinė krizė ir e, reformos, kurias įgyvendino vyriausybė buvo sunkiai gyventinamos praktikoje. Politinė subordinacija ir, ir e, tokios rytis kaip konkurencija, energetikos rytis, e, viešieji pirkimai dar kelia susirūpinimą. Ir būtina žengti tolesnius žingsnius šiuose srityse. Verslas, politika, kova su korupcija, tai yra sritis, kurios turi būti stiprinamos ir tai be abejo turės įtakos tiesioginėms užsienio investicijoms. Taisyklių turi būti laikomasi E, pasitikėjimas teisinė sistema yra esminis dalykas, kad atsirastų daugiau investicijų. Visą tai rodo, kad Moldovai reikalinga parama, reikalinga parama jos vystimasi e, ir tam būtina makrofinansinė pagalba, kurią teiktų Europos Sąjunga. Tikiuosi, kad Europos parlamentas e, bus informuojamas apie visus pakeitim, pasikeitimus Moldovoje ateityje. Ačiū. Labai dėkuoju, ponai Takula. Dabar e, Gūja vardu, šešėlis pranešėjas. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, pritariu tam, ką sakė kolegos. Norėčiau taip pat padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Patikslinsiu, kad e, Moldovos Respublikos padėtis galėtų būti ir geresnė. Turiu galvoje teisinės valstybės principų įgyvendinimą. Visų pirma, žinome, kad e, dar reikia kai kurių reformų, bet e, iš principo aš pritariu tam, ką sako pranešėjas. Jeigu mes užtikrinsime makrofinansinę paramą, tai mes turime tikrinti valstybės padėtį ir e, užtikrinti, kad reformos yra realiai gyvendinamos ir kad ta padėtis gerėja. Aš manau, kad e, tai labai svarbu tam, kad e, ir piliečiai, ir įmonės, ypač mažos ir vidutinės įmonės e, teigiamai žiūrėtų į tuos pokyčius. Todėl turime joms padėti. Taip pat reikia didesnio skaidrumo, kuomet aš matau, kad e, yra posėdis numatytas AFET komitete su komisijos nariu An ir uh, kuomet kalbame apie struktūrinį dialogą su kaiminystės valstybėmis, tai tame kontekste mes turime kelti labai aiškius klausimus. Nes e, į kai kurių problemų buvimas gali sumažinti lėšų apimtis, kurios skiriamas tai valstybei. Reikia aiškių taisyklių, turime toliau dirbti su pranešėjų ir turime siekti, kad turėtume aiškę informaciją apie tai, kas vyksta įvairiuose sektoriuose Moldovoje. Turime užtikrinti reformų procesą. Turime teikti paramą teisinės valstybės kūrimui, teisingumo sistemos kūrimui ir makrofinansinė parama yra svarbus e, dalykas čia. Žaliųjų nėra, tad dabar žodis komisijai, o paskui išorės veiksmų tarnybai. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kaip jūs žinote, Moldova nuo 14 e, metų pabaigos susiduria su makroekonominiais ir finansiniais sunkumais dėl to, kad ten vyko bankų krizė, Moldovoje yra daug sukčiavimo toje srityje, taip pat e, dėl santykių su Rusija, Baltarusija ir Ukraina pagrindinės donorės, tarp jų ir Europos e, sąjunga, reikalauja, kad e, būtų tęsiamas reformų procesas, kad būtų daroma pažanga. 16 metų pabaigoje premjeras ir Centrinio banko pirmininkas e, pasisakė už rimtų reformų įgyvendinimą. Praeitų metų vasario mėnesį Moldovos institucijos kartu su ES parengė e, reformų planą ekonomikos sektoriuje, teisingumo sektoriuje, taip pat ir šiame kontekste Europos e, komisija siūlo naują makrofinansinę paramą tam, kad e, tos reformos būtų naudingesnės, tačiau čia yra papildomų reikalavimų. Šie veiksmai bus siejami su aiškiomis sąlygomis, kurių turi būti laikomasi svarbiausiose srityse, užtikrinant e, valdymo reformą bankų sistemoje, energetikos sektoriuje E, siekiant geresnio reguliavimo, taip pat viešųjų pirkimų, išorinio audito e, srityse. Reformų tikslas yra pagerinti investicijų aplinką, padaryti ją palankesnį investicijoms ir tam turi būti laikomasi tų papildomų sąlygų E, be kitako ir gyvenant teis, teisinės valstybės principus. Taip pat e, bus siekime užtikrinti, kad asociacijos proceso kontekste būtų daroma pažanga. Ir Europos išorės veiksmų tarnyba tikrins pažangą šituo požiūriu apskritai makrofinansinės paramos veiksmai yra siejami su e, pažanga ir sąlygomis, tačiau šiuo konkrečiu atveju tos sąlygos yra griežtesnės ir bus siekiama įsitikinti, ar tikrai daroma reikiama pažanga. Bet e, tikslas apskritai yra parama reformų procesui ir čia taip pat bus koordinuojami veiksmai su e, kitais ES donorais. Moldova kaiminystėje yra pati nesatvingiausia valstybė, jinai yra vienintelė valstybė, kuri gauna makrofinansinę paramą iš pasaulio banko ir valstybė, kuri turi pakankamai didelę skolą. Tad e, pono Moidos pranešimas iš tikrųjų yra labai puikus pagrindas, jisai parengtas laiku ir afeto komitete mes taip pat pritarėme jam vakar ir aš e, taip pat dar norėčiau pasakyti, pritardamas E, pritardamas pranešėjui, kad mes turime koncentruoti dėmesį labiau į konstatuojamasias dalis, nes tai pasiekti kompromisai yra pakankamai trapus dėl e, makrofinansinės paramos. Tad turėtume pakeitimus teikti labiau dėl konstatuojamųjų dalių, kaip kad ir pabrėžė pranešėjas. Vakar e, komisijos narys Moskovicijai e, nusintė laišką atsižvelgdamas į pono Moisos pranešimą. Ir jis tame laiške e, yra informuojama apie sutarimo memorandumą ir parlamentas ir, ir taryba yra apie tai informuojama ir tas memorandumas bus pateiktas abiejoms institucijoms. Mes aišku, esame pasirengę prisidėti, bet kokiais papildomais dokumentais, jeigu jūs pageidautumėte tokių ar pa, galėtume pateikti bet kurios papildomas informacijos. Tad, kaip sakiau, pakeitimai turėtų būti teikiami dėl konstatuojamųjų dalių. Mes taip pat sieksime užtikrinti griežtą įgyvendinimo kontrolę. Mes e, užtikrinsime taip pat, kad e, finansinės e, paramos aspektai būtų siejami su uh, tikrinimu vietose. Ir e, jeigu bus konstatuojama pažeidimų, bus imas tinkamų veiksmų. Taip pat uh, visos šitos garantijos yra pakankamai aukšto lygio, tačiau yra visuomet uh, rizikos, bet aš manau, kad e, toks požiūris, atsargus požiūris ir, ir griežtas e, požiūris e, kaip turėtų mums padėti užtikrinti to proceso tinkamumą. Taip pat norėčiau dar kartą pritarti pranešėjai ir tikiuosi, kad komitetas pritars šitam pranešimui. Dabar panas Dekšubė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labarytą, ponės ir ponai. Moldovoje pastaraisiais metais politinė padėtis nebuvo stabili, naujas prezidentas buvo išrinktas, jisai grįžo iš antro vizito į Maskvą, jo tikslas buvo pagerinti santykius Rusijos federaciją, linkime jam sėkmės. Aišku, šiaip Moldova susiduria su daug įvairių iššūkių, tarp kurių yra ir korupcija, ir, ir kitos problemos. E, reikėtų taip pat e, spręsti sukčiavimo bankų sektoriuje e, problemas Moldovoje. Kalbant apie tarybos išvadas 16 metų, tai jos dar lieka aktualios, taip pat yra ir afeto išvados. Moldovos e, pažanga padaryta asociacijos e, susitarimo kontekste, taip pat yra e, aptariama ir kovo 30 dieną mes dar aptarsime šitą klausimą, dalyvaujant vyriausiai galotiniai Magerinį. Moldova dabar gauna makrofinansinę paramą ir tai parama yra keliami reikalavimai ir sąlygos, dėl kurių susitarė abi dvi pusės. Mes e, taip pat susitarėme su Moldova To taip pat reikalavo pasaulio bankas, kad e, Moldova atitiks e, keliamas e, sąlygas kovos su korupcija srityje, bankų srityje. Moldova pasaraisiais metais turėjo gyvendinti labai svarbės reformas. Mes manome, kad santykiai su ES prisidėjo prie to, kad e, būtų pagerinta prekybos padėtis. Mes turime realų šansą dabar e, iš esmės pagerinti padėtį įvairiuose sektoriuose, taip pat spręsti demografinės problemas Moldovai. Mes turėtume komisijos požiūrių paremti Moldovos reformų procesą, tačiau mes turime siekti, kad e, būtų apčiopiami rezultatai iš Moldovos pusės įgyvendant reformas. Dėkuoju. E, tikimės, kad e, bus teigiamų poslinkių Moldovoje. Okay. Vienas papildomas klausimas. Jūs paminėjote teisingumo, teisės sistemos e, patobulinimas, tačiau jau metų metus kalėjimuose neužtikrinamos geros sąlygos ir jau praėjo mėnesiai, metai, niekas nejuda didžiulis teisinis netikrumas. Advokatai bando padėti tiem žmonėms. Aš norėčiau įsikišti, prisidėti prie šio pranešimo ir norėčiau, kad mm, tuos klausimus, kuriuos dabar uždaviau, juos visus man atsakytų. Angliškai atsakysiu. Norėčiau pasakyti, kad sutinku su to, ką jūs minėjote. Mes prezidento vizito metu į Briuselį e, kalbėjome apie tai, vyriausiai galiotinė išdėstė savo situaciją, pirmininkas Tuskas ir pirmininkas Junkeris aiškiai išdėstė mūsų poziciją. Be abejo, darbo dar lieka ir mes nekartą esame sakę, kad nemanome, jog jūsų paminėti atvejai yra stebimi, be abejo, yra dar problemų su, su, su, su žurnalistais, su teisininkais ir taip toliau ir panašiai, bet situacija gerinama. E, kovo mėnesį taip pat bus e, ši tema aptariama viena iš pirmųjų. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Pranešėjų žodis, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, šešėlinėms pranešėjams už jų pastabas šiandien, ačiū už jų realistinį požiūrį, už konstruktyves pastabas. Mes turėtume susitikti individualiai, aš susitiksiu individualiai su kiekvienu iš jūsų kitą savaitę, tai bus savaitė prieš sukankant tam laikotarpį, kada galima pateikti pakeitimus ir diskutuosime dėl komisijos pateiktų siūlymų, pabandysime visi įvertinti, ką mes apie tai manome, galėsite išsakyti savo nuomonės, paskui vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas, gal visų frakcijų atstovai dalyvaus išskyrus vienos, tačiau šiaip ar taip tikiuosi, kad ieškosime konsensuso ir jį rasime. Ir pakeitimams laikotarpis jau yra aiškus ir aš manau, kad galėsime rasti sprendimą. Komisija ir išorės veiksmų tarnyba veikia realistiškai, jie elgesi e, labai aiškiai, tačiau šiaip ar taip turime likti aktyvus ir turime e, kad siekti, kad galutiniuose sprendimuose atsispindėtų e, visi mūsų iškelti dalykai. E, jeigu yra vėlavimo, jeigu yra kažkokio netikrumo, ne tik kalbant apie šį susitarimą, ne tik apie šį pagalbos paketą, bet ir kalbant apie, pavyzdžiui, kaiminystės pagalbos paketus, tai irgi turėtume neužmiršti šitų principų ir jų laikytis. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Balandžio penktą dieną yra laikotarpis, iki kada galima pateikti pakeitimus, tai yra vidurdienis tos dienos. Ir paskui, gegužės trečią, galimai balsuosime plenarinėme posėdėje. Tai iš to pereikim prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra devintasis darbo tvarkės klausimas, keitimantis nuomonėmis dėl GLS plus privalumų suteikimo Šrilankai. Šrilanka paprašė, kad būtų taikomi specialūs susitarimai dėl to GLS plus, iki, kad tai būtų taikoma nuo Liepos mėnesio. Tai yra preferencijų sistema taikoma šaliai, tai apima 66 procentus. Sustarimo eilučių ir mes turime čia peržiūrėti 27 tarptautinės konvencijas. Komisija yra nusprendusi priimti deleguotąjį aktą, įsprendžiant GLS plus suteikimo Šrilankai klausimą. Iki gegužės 11 mums pratesiamas analizės laikotarpis, kad galėtume tinkamai šią temą aptarti ir kad galėtume susitarti, ar remsime šį komisijos sprendimą ar ne. Ar teks jį atmesti? Mes regisi veikiame laikydamiesi tinkamų laikotarpių dėl žmogaus teisų padėties Švilankoje. Dar laukiame pranešimo ir turėsime šiandien dar laiko padiskutuoti su ekspertais šią temą. Akivaizdu yra tai, kad 98 metų konvencija nėra galutinai visiškai įgyveninta. Šrilankos vyriausybė dar to negalėjo užtikrinti ir šį aspektą mes jau aptarsim. Šiandien susitiksime su trim ekspertais. Juos e, leisim pasisakyti po penkias minutės o paskui skirsime galimybę pasisakyti komiteto nariams, Europos parlamento nariams. Jiems taip pat bus nustatytas jiems skirtas pasisakymo laikas. Pirmiausia, išorės veiksmų tarnybos atstovams suteiksim žodį, paskui Europos komisijos atstovams, o paskui Šrilankos ambasadoriai. Kiekvienam po penkias minutės. Dabar žodis išorės veiksmų tarnybos atstovams. Prašom. Dėkoju. Norėčiau kontekstui bendram apibriežti, pasakyti, kad GSL plus sistema Šilankai buvo 2010 metais suteikti tie privalumai, debelieka problemų žmogaus teisų užtikrinimo srityje. Taip pat tenka kalbėti apie šios šalies bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis. Sausį 2015 vyko rinkimų išrinktas prezidentas Rizėna ir Raklin Kramasinger tapo ministrų pirmininku. Ši nauja vyriausybė e, įgyvendina programą, kur daugybė reformų, sprendžiami valdysenos klausimai, teisinės valstybės ir ekonominio visimosi klausimai. Taip pat uh, Atsiskaitomybė ir susitaikinimo klausimai po pilietinio karo taip pat sprendžiami. Tenka pripažinti Šilankos padarytą pažangą per dviejus pastaruosius metus, nes sprendžiami žmogaus teisų klausimai labai aktyviai ir atkuriamos pagrindinės laisvės dar tebe lieka būtinybė atlikti kai kurias reformas, tokias kaip priimti naują konstituciją, kuri numatytų tam tikrus politinius įsipareigojimus. Taip pat E, bus atsisakoma vykdomojo prezidentavimo ir bus vykdoma rinkimų reforma. E, procesai vyksta siekiant šalies susitaikymo. E, taip pat dėl pereinamojo teisingumo mechanizmo vyriausybė yra įsipareigojusi Jungtinių tautų tarybos rezoliucijoje 15 metais spalį įgyvendinti šiuos žingsnius. Naujoji vyriausybė taip pat konstruktyviai veikia tarptautinės bendruomenės rėmose mes esame užmesgę konstruktyvų dialogą labai jautriais klausimais. Šilankos ministras pirmininkas spalį praeitų metų buvo atvykęs į Briuselį, e, tarptautinės prekybos ministras Briuselėje lankėsi šiemet jau du kartus, finansų ministras sausį. Pernai mes sukūrėme naują darbo grupę, kuri užsima valdysenos, žmogaus teisų klausimais ir teisinės valstybės klausimais. E, praėjusią savaitę Kolombo buvo susitikusi ši darbo grupė posėdžio. Diskutuojama darbo grupėje yra daug plačiau diskutuojama, ne tik apie GLS plus privalumus kalbama apie tuos įsipareigojimus, kuriuos prisėmė vyriausybė ir kuriuos įgyvendina, e, siekdama parodyti, kad ji daro žingsnius siekiama GLS plus privalumų pratesimo bendradarbiavimas su jungtinėmis tautomis, su žmogaus teisų taryboje buvo paskirti specialiai pranešėjai šiai šaliai. E, visi specialiai pranešėjai yra kviečiami atvykti į Šrilanką, daug iš jų pernai ar metais anksčiau lankėsi Šrilankoje, kai buvo pasakyta e, žmogaus teisų vyriausiasis įgaliotinis e, parengė kovo mėnesį pranešimą dėl žmogaus teisų padėties. Ženevoje bus e, aptariamas šis pranešimas. Ir po tų diskusijų, ko gero, bus priimta nauja rezoliucija E, tikimasi, kad Šilankos vyriausybė pritars tai rezoliucijai ir bus numatyti du metai papildom vyriausybei, kad ši galėtų gyveninti tos plataus užmojų įsipareigojimus, kuris prisėmė e, 2015 metais. Iš tiesų, e, tų įsipareigojimų sąrašas buvo labai įspūdingas ir dviejai metai buvo tiesiog per maža. Mes suprantam, kad šaliai reikia daugiau laiko, kad galėtų viską įgyvendinti. Taip pat turiu pasakyti, kad tęsime ir toliau dirbti kartu su Šrilanka ir šiemet dar susitiksime ir apibendrindama norėčiau pasakyti, kad pažangos siekiama toliau Net kartais, mm, nors ir atrodo, kad pažanga ateina lėčiau negu norėtume, bet turime nepamiršti, kad vykdomos yra sunkios reformos, kad Šrilankos vyriausybei reikia tarptautinės paramos, kad tos reformos galėtų vykti apskritai. Turime taip pat nepamiršti, kad yra tokių dalykų Šrilankoje, o galbūt ir užsienyje, kurios e, tos, tos išorės jėgos bando trukdyti vykstantiems procesams. Dar reikia daug ką nuveikti, bet Šilanka žengia teisingų kelių ir manau, kad tendencijos yra visiškai pozityvios. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Nematau kolegės iš Europos komisijos, kas kalbės Europos komisijos vardu. Prašau. Yes, good morning. Sorry. Uh, Labą rytą visiems. Pana Galina, dabar darybose su Merkosūru Argentinoje, aš e, pavaduosiu ją, aš esu atsakingas už e, GLS ir tvarų vystimasi. Mes e, jau diskutavome apie Šrilanką gruodžio mėnesį praeitais metais, po to, kai komisija priemė sprendimą suteikti GLS plus Šilankai. Aš e, matau, kad e, mano kolega iš išorės veiksmų tarnybos e, laikėsi kalbėjimo laiko ir aš pabandysiu taip pat laikytis jo dėl įvertinimo paties proceso platesnėme kontekste. Dokumentuose, kurie E, yra pateikti kartu su e, projektu. Yra daug, tos, daug informacijos šitais klausimais ir aš juos nekartosiu. Ir e, aišku, čia kylas klausimas, ar Šilanka atitinka GLS kriterijus, ekonominius kriterijus ir kitus. Antras klausimas dėl ratifikavimo. E, turi būti ratifikuotos 27 konvencijos. E, ir taip pat e, reikia bendradarbiavimo su Europos komisija, kuri e, atliks stebėseną. E, numatyti terminai viskam ir galutiniai komisija turi priimti sprendimą per šešis mėnesius. Kalbant apie vertinimą, vertinimas yra aprašytas minėtose dokumentuose. Čia e, svarbiausias dalykas būtų tas, jog mes e, nekonstatavom jokių e, rimtesnių pažeidimų įgyvendinant 27 e, konvencijas. Aišku, Šrilankoje toli gražu ne viskas e, yra gražu. E, Mes šiame komitete jau esame diskutavę ne vieną kartą ir tai, ką mes dabar siūlome, nėra kažkokia dovana e, valstybei, bet e, tai e, yra paskata. Todėl komisija kartu su išlės veiksmų tarnyba ir kitomis komisijos e, tarnybomis identifikavo klausimų ratą, kurie turi būti aptariami ir kuriuos reikia atsižvelgti GLS plus stebėsenoje. Aišku, čia pirmiausiai turime identifikuoti pr problemas, bet taip pat ir daroma pažanga ir identifikuoti apribojimus. Apskritai kalbant, Šri Lanka atitinka kriterijus ir todėl komisija nusprendė suteikti GLS plus Šri Lankai. Dabar e, keletą žodžių apie kontekstą. GLS plus e, nauja schema buvo aptarta šiame komitete. Buvo taip pat e, e, aptarta stebėsena. Aš dabar nesikartosiu, bet paminėsiu vieną dalyką, kuris Šilankos atveju yra kitoks negu kitų valstybių. Komisija lygiai grečiai taip pat tikrins Šrilankos uh, e, padėtį. Jau vyksta žmogaus teisų dialogas su Šrilanka ir per tą dialogą yra aptariami visi klausimai susiję su GLS plus, bet taip pat aptariami ir žmo, žmonė, žmogaus teisų klausimai. Antras dalykas jungtinių tautų aspektas. Rytoj, kaip tik tai Ženevoje, bus aptariama e, žmogaus teisų padėtis Šrilankoje. Ir e, galbūt e, bus patvirtinta rezoliucija dviejų metų laikotarpiui, kurio bus kalbama apie kurioje bus kalbama apie tam tikrus įsipareigojimus, kuriuos turi gyvendinti Šri Lanka. Ir aišku, čia taip pat bus e, e, stebėsena. Tad dabar pasiūlymas yra pateiktas parlamentui ir tarybai. Mes e, turime kelti esminius klausimus, priimdami tokio pabudžio sprendimus. O tie klausimai yra tokie, ar iš tikrųjų yra rimtų reformų procesas Šrilankoje, kaip mes galime prisidėti prie to proceso, ar suteikdami GLS plus, ar e, nesuteikdami. Dėkuoju. Aišku, padėtis kartais nebūna vien tik jo darba balta ir galime pabrėžti, jog 27 konvencijų gyvendinimas gali vykti geriau Ir galbūt galėtume pagalvoti apie tam tikro plano parengimą, veiksmų plano, kaip kad buvom e, padarę Kolumbijos atveju. O šiaip padėtis, aišku, niekuomet nebūna vien juoda arba vien balta. O dabar žodis Šilankos ambasadoriui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, čia man didelė garbė lankytis e, šitame posėdėje ir aptarti GLS plus klausimus. Nacionalinės vienybės, vyriausybė kartu su prezidentu ir premjeru priėmė sprendimą pagerinti teisinės valstybės principų įgyvendinimą, siekti geresnio ekonominio vystimosi, geresnės padėties žmogaus teisės rytyje. E, Europos e, Sąjungos misija prieš pusantrų metų, taip pat labai prisidėjo prie mūsų rinkimų proceso tobulinimo. Šrilanka kartu su ES ir jungtinių tautų pagalba identifikuoja pagrindinės problemas ir iššūkius žmogaus teisų srityje, kitose srityse ir mes e, tą būdu galime priimti visus reikiamus sprendimus, kad e, būtų gerbiamos visų mūsų piliečių teisės. Mums, aišku, reikia techninės paramos, kad galėtume e, sutvirtinti savo gebėjimus. Šrilanka priėmė rezoliuciją 30.1. E, kai kurie mūsų piliečiai mane, kad e, eidama šito keliu Šrilanka išduoda savo idealus ir tikslus, tačiau dabar žmogaus teisų padėtis yra normali žiniasklaida taip pat vaidina savo vaidmenį ir valstybė, kurioje gyvendami teisinės valstybės e, principai gali daryti tolesnę pažangą. Bet tai iš tikrųjų mums padėjo užtikrinti susitaikymą ir taiką vyriausybė yra pasiryžus ir toliau gyventi reformas kartu su visomis e, suinteresuotomis visuomenės pusėmis. Šilanka e, užtikrina ES pareigūnams prieigą prie e, visų teritorijų, kurios e, juos domina Šrilankoje e, rezoliucija dėl žmogaus teisių ir susitaikymą bus aptariama Ženevoje. Daug valstybių, tarp jų Vokietija, Australija, Kanada, e, Jungtinė karalystė pasisako už tą dokumentą. Šrilanka sveikina pastangas šio instrumento, galima šio instrumento kontekste stiprinant e, žmogaus teisės. Taip pat e, kitais metais e, bus parengta ataskaita jungtinėse tautose apie Šilankos padėtį. Pastaraisiais metais vyko tam tikrą skaičių susitikimų Šilankoje ir Briuselėje, taip pat e, vyko aukštų pareigūnų dvišaliai susitikimai, kuriuo metu buvo kalbama apie žmogaus teisės, bendradarbiavimą, prekybą. Šrilanka yra įsipareigojus ir toliau daryti pažangą ir tęsti ir plėtoti dialogą šitais svarbiais klausimais. ES mums e, padeda atstatyti e, valstybę ir už tai mes labai dėkingi. Mes e, taip pat norime toliau įgyvendinti žanikystės reglamentą ir galime patikinti jūs, jog jūsų bus atsižvelgta į jums svarbius uh, aspektus, galiu Jūs patikinti, jog Šrilanka yra pasirengusi atsižvelgti į visus Jūsų išsakytus e, nuogastavimus. E, mes esame pasirengę Jūs priimti Šrilankoje, kad įsitikintumėte, jog pažanga yra daroma, jog dabar mes pasiekėme naują to proceso etapą Kita mėnesį mūsų deputatai galės e, lankytis Briuselėje Europos parlamento pirmininko kvietimu ir aptarti aktualius jiems rūpimus klausimus. Baigdamas galiu pasakyti, jog GLS Plus suvaidins labai teikiamą vaidmenį mūsų valstybėje. Tai e, padės mums sustiprinti kol kas e, dar silpną mūsų ekonomiką, padės siekti diversifikavimo E, kaimo vietovėse gyvena apie 80 procentų mūsų piliečių, tai turės e, taip pat teigiamą poveikį ir kaimo e, vietovėms bei susitaikymai. Kadangi pas mus yra daug moterų ir daug namų ūkių, GLS plus labai prisidės prie moterų padėties gerinimo, prie namų ūkių gerinimo, prie mažų ir vidutinių įmonių e, gerinimo. E, Šrilanka norėtų dar labiau sustiprinti ryšius su ES Norėtume, kad ES taptų mūsų pagrindiniu partneriu e, verslo, mokslinio tyrimų, ekonomikos ir kitose srityse. Dėkuoju. Manau, kad e, GS, GLS Plus iš tikrųjų bus naudinga ekonomiškai e, Šrilankai. Tačiau, aišku, iš savo pusės Šrilanka turi taip pat laikytis tam tikrų įsipareigojimų. Dabar žodis pranešėjai GLS Plus klausimų ir e, Pietričio Azijos klausimų. GLS plus pranešėjas kol kas. Neatvyko dėl transporto problemų. Žodis tuomet Gabriel. Kolegos, Kristoferis atsiprašo, taip jau atsitiko, kad jos skrydis be penkių septynios buvo atidėtas, jis atvyks vėliau, o aš turiu įgaliojimus jo perduoti jo mintis jums. Mes aptarėme GS plus sistemą ir čia turime atsiminti du dalykus. Pirmiausia, mes negalim tikėtis, kad kokia nors šalis bus tobula Mes šiuo atveju kalbam ne apie Norvegiją ar Kanadą. Šiuo atveju mes net nekalbėtume apie GLS plus schemą. E, mes turime kalbėti apie tas 27 konvencijas ir tik jas. Tai yra vienintelis būdas ES tapti patikimai gyventinant GLS plus schemą. Turime nepamiršti, kad tos 27 konvencijos turi būti gyventintos. Turime turėti įvairioms šalims e, atskirus kriterijus, tačiau nu, tos 27 konvencijos ir jos esantis kriterijai e, turi būti įgyvendinti. Bent svarbiausia iš jų. Tad štai, Europos parlamentui čia tenka ypatingas vaidmo. Turime žiūrėti, ar Europos komisijos atliktas vertimas yra teisingas. Be abejo, gali nutikti taip, kad bus kažkokių spragų ar problemų. Ir turime žiūrėti, kad tie, tos spragos nebūtų pernelik didelės. Žmogaus teisų taryba mums suteikia progą šiuo atveju, ar iš tikrųjų tų spragų pernelik didelių nepalikta. E, Šrilanka per pastaruosius keletus metus padarė didžiulių pakeitimų nuo tada, kai baigėsi pilietinis karas, baigėsi tamilų persekiojimas. Šiandien Šilanka kitokia šalis negu buvo 2011-aisiais, kai buvo įdėkta GLS plus sistema. Šalis juda teisinga kryptim. GLS plus padėjo tų pakeitimų pasiekti ir šiandien šią Europos komisija pateikė savo vertinimus įdėgymas ir vertinimas yra griežtesnis negu anksčiau ir yra tikimasi, kad Šilanka ir toliau darys pažangą. Gėlės plus nėra ta sistema, kur sakoma, kad viskas yra tobula. Tiesiog reikia siekti tolesnės pažangos. E, tas procesas turi būti tinkamai įgyventinimas ir tai padeda taip pat kovoti ir su terorizmu. Europos komisija mini tai kaip vietą iš susirūpinimo aspektų. E, yra kalbama apie žmogaus teisų patytį, apie kankinimus ir būtinybę jų atsisakyti. Šis įstatymas, tu, kuris leidžia tuos kankinimus, turi būti panaikintas, nes e, neturi būti leidžiamas koks nors žmogaus orumą e, žeminantis elgesys. Europos parlamentas seks, kaip dirbs Šrilankos parlamentas siekdamas panaikinti šį įstatymą. Europos komisija priims deleguotusius aktus šiuo klausimai ir šiais visais klausimais bendradarbiaudama su e, Šrilanka. Siekiama, kad situacija pagerėtų Šrilankoje, nesuteikus reikiamos pagalbos, ji gali pablogėti. Ačiū, sako pirmininkas, jūs, o jūs kolega esate taip pat pranešęs, prašom žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti visiems už išsakytas mintis. Ačiū uh, už galimybę Europos parlamentui dalyvauti šiame procese. Aš buvau susikęs su ministru pirmininku keletą kartų, um, e, netaip seniai. Ir pastarųjų dviejų sutikimų metu aš labai aiškiai pasakiau, kad Europos parlamentas vaidins jam tenkantį visapusį vaidmenį nagrinėjant uh, E, visą šį procesą ir žiūrint, ar jis tinkamai gyvendinamas. Tad štai, kokia situacija yra dabar, mes turime dabar įvertinti. Daniel Kaspari pateikė Kristoferio vardu e, atskirus vertinimus. Aš manau taip pat, kad yra absoliučiai būtina, kad Europos parlamento kriterijai liktų tokie patys visoms šalims. Neturi būti jokių kriterijų skirtumų e, nuo tų kriterijų, kurie buvo taikomi kitur. Taigi, kokia situacija dabar? Be abejo, parlamentui tenka pasidžiaugti didžiulę pažangą, kurios pasiekė Šrilanka, tai yra akivaizdu kiekvienam. Mes taip pat džiaugiamės ir šiais pastaraisiais įvykiais. Aš manau, kad yra siekiama e, pasiekti e, sutarimą Visą tai pagilins dar labiau santykius tarp ES ir Šrilankos. Tačiau turime dar keletą dalykų, kurių, kuriuos galėčiau vardinti kaip susirūpinimo šaltinį. Nenorėčiau labai leistis į detalės, bet štai pavyzdžiui, e, teror, kovos su terorizmu, e, pre, e, terorizmo prevencijos teisės aktai. Jeigu pažiūrėtume, kokia situacija yra dabar ir kokia bus gegužės mėnesį, tai turėtume siekti, kad reikiami pasikeitimai kiek gegužės dar būtų padaryti. Es, e, išorės tarnybos atstovai šiandien taip pat minėjo, kad gali būti tokių bandymų procesą žlugdyti, kad sustarimo nebūtų pasiekta. Tad e, norime pabrėžti, kad Europos parlamentas turi būti vieningas kaip niekada. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti. Aš apie tai jau esu kalbėjęs. Aš manau, kad mums reikia savotiškų gairių, kaip geriau galima būtų pasiekti pažangos. Mes diskutavome su daugeliu e, asmenų ir aš manau, kad labai svarbu, kad Šilankos vyriausybė žinotų, kad Europos parlamentas yra pasiryžęs nuveikti daug. Daugelis Europos parlamentų narių laikosi savo požiūrio ir to stebėsnos proceso yra trys galimybės. GLS plus stebėjimas, kitas dalykas dvi šalis ir trečias jungtinių tautų vykdomas stebėjimas. E, mes tikimės, kad reforma pati gali iš tikrųjų prisimti nuoširdžiai tuos įsipareigojimus ir siekti pažangos. Mes e, norėtume turėti galimybę labai aiškiai matyti tą pasiektą pažangą. Ačiū, kolegė Rodrygės. Gracias, hablo... Ačiū, aš norėčiau pasakyti, kad kalbu savo koordinatorės Alise Maska vardu, todėl dabar e, dėl jos perinu prie kitos kalbos. Gintarai. Šio e, GLS plus tikslas yra pagerinti ekonominę padėtį, socialinę vystimąsi. E, Čia mes ėmėmės ES atliktą analizę bei jungtinių tautų specialaus e, pranešėjo e, pranešimu, bei informacija, kuri ateina e, pas mus iš nevyriausybinių organizacijų. Labai svarbu, kad Šrilanka gyventų 27 konvencijas žmogaus teisų e, srityje. Toliau. E, labai svarbu, kad e, Šri Lanka imtasi veiksmų, kovodama su nusikalstamumu ir stiprindama savo teisingumo sistemą. Čia kalba sukasi apie pasitikėjimą visą programą. Viena vertus, mes e, konstatuojame, jog GLS Plus galėtų būti puikus pagrindas gilinant bendradarbiavimą, bet reikia, kad vyriausybė imtųsi dar papildomų veiksmų. Kitas, kita vertus, UNHCR pranešime e, minimi e, dalykai taip pat čia yra aktualūs ir turi būti užtikrinta sąsaja tarp e, jų. Konvencijos, kurios turi būti ratifikuojamos, dar yra ne viskas. Mes norime e, glaudžių santykių su Šri Lanka. Mes e, konstatuojame, kad e, GLS plus įgalins mus užtikrinti padėties stebėseną ir įsitikinti rezultatais. Taip pat mes e, norėtume, kad ambasadorius pateiktų mums e, papildomos informacijos apie terorizmo prevencijos aktą ir e, kovos su organizuotos nusikalstamumo aktą. Dėkuoju. Dėkuoju. Penki kalbėtojai yra užsirašę. Norėčiau, kad e, kalbėtojai laikytųsi kalbėjimo laiko, nes antraip mes e, pavėluosime. Pone Desarnės dabar. Sylės. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad Šilanka, kaip jau sakė čia ne vienas, nuo 2010 padarė nemažai pažangos ir visą tai labai svarbu pažymėti. Uh, Tačiau ir labai svarbu, kad Šrilanka tą išgirstų, mūsų parlamentas nerimauja. Ir mūsų nerimas visai e, pagristas, kadangi buvo e, jungtinių tautų ataskaita apie žmogaus teisę šalyje, jau yra iš Šrilankos pusės tam tikrų įsipareigojimų, tačiau tų įsipareigojimų reikia laikytis ir reikia tikrinti, kad jų būtų laikomasi. Taigi aš manau, e, kad čia ir toliau turi būti vedamas atviras ir konstruktyvus dialogas su Šilanka, turi būti e, konstatuojami, konsta, e, konstatuojami konkretūs pažangos e, pasireiškimai, nes tai yra labai svarbu, labai svarbu tą Šilanką ir toliau stebėti, ją lydėti ir neuždaryti, neužtrenkti prieš ją jokių durų. Dėkoju, ponė, jums. Anne-Marie. Dėkuoju, uh, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu ir savo vardu, ir kolegos vardu. Aš labai atidžiai e, stebėjau um, Šrilankos padėti žmogaus teisų srityje ir e, sveikinu teigiamus po, pokyčius, tačiau e, e, turiu pasakyti, jog dar daug ką reikia padaryti žmogaus teisų srityje. Kalbant apie, žmogau, apie reformą žmogaus teisų srityje ir jų realų įgyvendinimo lygį, tik tai 2,5 e, procentai iš Tamulo atimtų žemių buvo e, gražintos. E, ir e, kokia pažanga padaryta šioje srityje. Taip pat e, tarptautinis judėjimas kovojantis su e, rasizmu ir diskriminacija. Yra pateikęs e, informacijos apie E, asmenų dingimus. Šrilanka yra ratifikavus 16 metais konvenciją dėl kovos su asmenų dingimu. Taip pat e, reikėtų, kad e, būtų per vietinius teismus, kuriuose dalyvautų ir vietiniai, ir išoriniai teisėjai, e, sprendžiamas karo nusikaltimų klausimas. Šrilanka turėtų galbūt taip pat išgirsti tai, ką sako e, žmogaus teisų komisaras dėl, dėl hybridinių mechanizmų. Dėkuoju, ponas Solei. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, kalbu kolegos Hautalą vardu. Nepaisant visų tų paaiškinimų, kurias išgirdome iš komisijos atstovų, mes e, norėtume kritiškai pasisakyti dėl GLS plus e, suteikimo. Buvo sakoma, jog nuo 2002 e, iki 2011 metų buvo labai dėlių žmogaus teisių e, pažeidimų. Šilanka ratifikavo e, žmogaus teisų konvencijas ir dabar iki 17 metų numatytos datos turi gyvendinti rekomendacijas kovo mėnesį bus priimtas gautinis sprendimas, ar suteikti GLS plus režimą ar ne. Rytoj Ženevoje taip pat bus diskutuojama šito klausimu. Šrilankoje kol kas trūksta visapimančios strategijos, kuri e, leistų išspręsti praeitie atliktų nusikaltimų e, problemas. Mes manome, kad parlamentas kaip teisėkuros proceso partneris e, turi pasisakyti už GLS plus suteikimą. Mes turėtume skatinti Šrilankos eksportą, panaikindami eksporto muitus, tačiau čia taip pat yra keliamos tam tikras sąlygos. Kaip, turiu, norėčiau paklausti, kaip e, komisija užtikrins stebėseną Šrilankoje. Dėkuoju. Labai ačiū už e, pranešimus. Aš norėčiau, kad galima būtų atstovauti tam tikram sluoksniui ir, ir išklausyti jų nuomonės, žmonėm, žmonių išklausyti nuomonės, sužinoti, kaip galvoja mažuma, moterys, Mm, vaikai mažumos ir norėčiau šiaip pažymėti, kad buvo padaryta nemaža pažanga, tačiau šita, šitoje ataskaitoje jungtinių tautų sakoma, kad procesas vyksta labai lietai ir reikia jį dar tobulinti. Šrilanką mums reikia palaikyti, tačiau klausimas kyla toks, ar mes darome tą tinkamu metu, ar e, Šrilankai atiduodame viską, ką galėtume atiduoti. Šiaip mintis yra gera. Bet reikėtų pasižiūrėti, kokiuose srityse dar galima tobulėti. Galbūt galima tą konvenciją ratifikuoti, tačiau kai kurie elementai dar neaiškus. Šiaip ar taip yra galimybė kalbėtis su e, Šilanko žmonių atstovais, mažumų atstovais, tai yra labai svarbu. Dėkoju. David Martin pabaigai. Um. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat sutinku, kad žmogus, te, žmogus teisų srityje pažangos buvo padaryta daug, bet dar daug ką reikia padaryti. Turiu tris klausimus vieną komisijai ir pirmiausia kreipiuosi ambasadorių, jam irgi turiu klausimų. Be abejo, buvo pasiekta pažangos, bet dar lieka spragų, e, kalbant apie saugumo užtikrinančių, saugumo užtikrinančių asmenų saugumą. Ko trūksta pirmiausia? Ar gebėjimų, ar politiškai nenorima imtis veiksmų šitoje srityje, ar yra kitų problemų? Antras klausimas ambasadoriui. E, būtų susijęs su žmogaus teisų komisaro ataskaita. Vienas iš lengviausių pasiūlymų, kuris pateiktas yra pateiktas 66a dalyje. Čia be kita ko yra pasakyta vyriausių galiotinio, kad vyriausybė galėtų viešai e, pasakyti, kad e, karinės pajėgos, e, saugumo pareigūnai galės tinkamai veikti ir kad bus baudžiama už kankinimus, už žmogaus orumo žeminimą. Taip pat būtina užtikrinti, kad bus stebima, kad, nebū, kad niekam netektų kentėti nuo priekabiavimo, nuo persekiojimo. E, ką darys e, Švilankos vyriausybė, kad parodytų Europos parlamentui, kad yra verta laukti, kad GLS plus privalumai Švilankai būtų pratesti. Na, nors e, spragų ir yra, kaip sakėme, pažangos yra pasiekta, bet dirbti reikia toliau. Gėdas plus situacija nėra kažkokio naujo režimo įsteigimas. Tiesiog mes galim pasakyti, kad 2011 metais Šrilankoje tvarka ir žmogaus teisų tinklas užtikrimas greičiau buvo išimtis negu taisyklė. Dabar situacija keičiasi. Ką dar reikėtų daryti, kad jis dar sparčiau keistusi. Pirmininkas, ačiū žodės ekspertams po tris minutės. Nebūtina jas išnaudoti visas. Tai yra maksimalus skirtas laikas pasisakymui. Prašau, pradėkime. Commission? <clears throat> Žodis komisijos atstovams. Gerai, aš galiu pradėti ir atsakysiu į klausimus, kurie buvo užduoti uh, Europos komisijai. Manau, kad uh, buvo pasakytas labai svarbus dalykas. Tad e, galiu pasakyti, kad daugeliu išsakytų minčių pritariu. Nekalbam čia apie labai paprastus dalykus, priešingai, jie labai sudėtingi. Spragos, e, tobulumo trūkumas ir taip toliau ir panašiai. Be abejo, galima pasakyti, kad ir mes jaučiam susirūpinimą dėl to, kaip turi taikyti, e, taikomas būti gelas plus kasdieniam šalies gyvenime. Jokių kiekinių rodiklių mes čia negalim pateikti. Būtų uh, puiku galėti viską išreikšti skaičiais, bet sudėtingos situacijos taip jau būna, kad ne viskas skaičiais pamatuojama. Bet šiuo atveju sprendimus priimti reikia. Kaip jau sakiau anksčiau, um, galėčiau pakomentuoti, kaip komisija atlieka stebėjimą. E, kažkas jau sakė, kad situacija nėra tokia, kurią galėtume apibūdinti dviem spalvomis - balta ir juoda. Ne. Greičiau turime tą atvejį, kai susidurime su 500 pilkos atspalvių, bet judame teisinga linkme. E, Mes negalime pateikti reglamento teisinių reikalavimų, negalime pateikti kažkokių e, nuorodų ar rodiklių. Mes negalime sakyti, kad Šilanka neturės įgyveninti tų reikalavimų, kuriuos kėlėme kitiems. Tiesiog LS plus stebėjimas e, turi vykti ir toliau. Kaip jau sakiau, yra tos e, trejopos gairės, jų laikytis turi Šrilanka, jeigu nori įgyveninti savo įsipareigojimus. Kai dėl komisijos stebėjimo. E, galėčiau pasakyti štai, kad e, mechanizmas pakankamai skirtingas, negu buvo taikomas ankstesniam GL plus reglamento gyvendinimui. E, yra numatytas pasikeitimas informacija su vyriausybė, kuris pakankamai sudėtingas pats mechanizmas. Mes stebime tas 27 konvencijas, kaip jos įgyvendinamos ir tikimės, kad vyriausybė tinkamai imsis jai keliamų užduočių. E, Jeigu viskas yra gerai ir jeigu e, prieš Šilankai bus suteikta GLS plus privalumų pratesimas, tai tuomet jau šiemet Šrilanka galės pradėti renkti, pra, Šrilankos klausimus bus pradėtas renkti pranešimas, iki metų pabaigos pirmasis turi būti parengtas. Ir aš norėčiau, kad e, būtų detaliau ten išdėstytos tos spragos, kurios dar pasitaiko ir kurias reikia užpildyti. Labai trumpai norėčiau pridurti, jog šioje situacijoje svarbiausia yra pati, ne pats kelionės tikslas, bet pati kelionė. E, Šilangos vyriausybė turi priimti reikiamus sprendimus, o mums belieka tinkamai orientuoti ir padėti. Ačiū. Žodis kitam kalbėtojui. Kalbės išorės veiksmų tarnybos atstovė. Dėkoju dėl to vertinimo, kurį pateikė Ženevoje jungtinių tautų organizacijų žmogaus teisų e, stebėtojai. Mes galime pritarti tam, kad pažangos, pažanga buvo lėta, ji turi spartėti. Mes ir toliau palaikom kontaktus ir su vyriausybė, ir su jungtinių tautų kompetentingomis struktūromis kai dėl nebaudžiamumo ir kankinimų. Mes e, su ministru pirmininku praėjusią savaitę buvome susitikę ir žmogaus teisų grupėje kalbėjom apie tai. Ministras pirmininkas mums e, patvirtino, kad e, vyriausybė netoleruos jokių kankinimo taikymo jokiomis aplinkybėmis. Ženevoje žmogaus teisų tarybos posėdžio pradžia buvo apie, taip pat buvo apie tai kalbama, kad dėl žemės gražinimo. Girdėjome labai skirtingus skaičius, kuriuos pateikė vyriausybė apie tai, kiek žemės jau buvo gražinta. E, ir manau, kad šią visą informaciją dar reikės tikrinti. Iš vyriausybės mes darbo grupėje prašėme tam tikrų dalykų, su užsienio reikalų ministru susitikdami taip pat keliame klausimus. Labai svarbu, kad būtų pasirinktas aiškus veiksmų planas, kur būtų numatyti konkretus darbų tvarkarašiai. Štai, to reikalausime, to ir sieksime. Ačiū. Pone ambasadoriu, žodis Jums. Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems Europos parlamento nariams už jų sakytas mintis, už pareikštą susirūpinimą kartais. Daug ką mes galim pritarti. Pabandysiu atsakyti dėl kovos su terorizmu akto. buvo priimtas įstatymas, pateikus teisės aktų projektą tam tikriems žmonėms, bet paskui buvo konsultuojamasi dėl jo. E, ministrų kabinetas sausį 2011 patvirtino šį planą. Europos parlamentas svarstė šį e, dokumentą. Yra įsteigtas naujas mechanizmas, kurio darbas užtikrinti šalies saugumą. Jis apima įvairias, įvairius įvairias politinės jėgas. E, ir tikimasi, kad e, šio teksto, dėl šio statymo teksto bus susitarta mėnesio pradžioje. Kita procedūra. Ministrų kabinetas patvirtino pakeitimus e, dėl baudžiamojo proceso kodekso. Buvo priimtas labai svarbus dalykas, kad asmuo, kuris yra teisiamas, galėtų sulaukti teisinės pagalbos. Mes, kai dėl žemių, 9 tūkstančius akrų to žemės esame gražinę. Na ir yra dar, aišku, specifinės informacijos šią linkme dėl Ženevos rezoliucijos. Čia procesas labai gyvas, vyriausybė aiškiai pareiškė savo ketinimą įstiekti mechanizmą, kuris numatytų garantijas asmenims, kurie siekia savo teisių su visais e, suinteresuotais subjektais ir tai politinėmis e, e, įvairiomis jėgomis, su donorais, su ekspertais dirba vyriausybė, kad galėtų įgyvendinti tinkamai žmogaus teisų apsaugos nuostatas. Kai dėl kitų skaidrumo procesų įsteigimo vyriausybė dirba toliau, rezoliucija netrukus bus priimta ir paskui Šrilanka paskelbs daugiau, re, daugiau informacijos apie rezoliuciją, kuri tikėkime bus patvirtinta. Ačiū, sako pirmininkas ponė ambasadoriau, ačiū visiems ekspertams. Manau, kad e, mūsų diskusija šiuo klausimu gali būti laikyta baigta. Ir dabar pereisime prie balsavimo. Pradėsime nuo dešimto klausimo. Pasitikrinkim Ar visi atsinešė balsavimo korteles? Pabandykime atlikti balsavimo bandymą. Balsuokime. I can find my voting card. Neradau savo. So, has everybody voted? Visi balsavo. And the vote is closed. Baigiame balsuoti. Nu, regis, viskas gerai, tik štai ponia Begin yra tas asmo, kuris, kurio yra vienu per daug balsuojame. Tad pradėkim. Dešimtasis darbo tvarkės punktas išorės veiksmų garantijų fondas. Turime dešimt pakeitimų. Ketvirtasis pirmiausia. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Atmesta tiksliau, atsiprašau. Um, pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Aštuntas už, prieš, susilaikė atmesta. Devintas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl viso dokumento. Baigiame balsuoti. Pone Begin, jūs balsavote už, ar ne? Sveikiname kolegę. Teskime toliau. Toliau vienuoliktas. Muitinių veiklos ir valdymo kaip priemonė sudaryti palankesnės sąlygas priekybai ir kovoti su neteisėta priekyba išorės aspektų vertinimas. Taigi dėl tų išorės aspektų, kalbant apie vidurinių, vidinius dalykus, jūs viską žinote, kadangi jau apie tai komitete diskutavom. Pirmiausia, 40. Kas už? Oi, ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Kompromisinis pakeitimas numeris vienas. Dėl jo pirmiausia balsuojame. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau 40. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta Pasitikrinkime. Čia dėl 40 tikrinamės, pradedame balsuoti. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Visi balsuoja teigiamai. Toliau antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Patvirtinta. Keturiasdešimt. Kalbinis pakeitimas. 45. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 46. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 47 už prieš susilaiko patvirtinta. 49-50. Vienodi pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ir 51 taip pat panašus kaip 49 ir 50. 52 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko Atsiprašau, pasitikrinsim. Atrodo, kad atmestas, bet pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Pone Bigin, jūs už, bet atrodo, kad atmesta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinti. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Šešiasdešimt aštuntas toliau, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Pasitikrinkime. Dėl 68 pasitikrinkime, balsavimas baigtas. Taigi patvirtinta 69 už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta 70, kas už, kas prieš kas susilaiko atmestas. 71, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 72 už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 77 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta patvirtinta 78 kas už. Nesiprašau, 79 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Komisinis pakeitimas numeris 7, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 82 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 83, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šimtas pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dvyliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 111 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar pereiname prie konstatuojamųjų dalių. Atsiprašau. Atsiprašau, atsiprašau, einam atgal. 124 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko patvirtinta. 125 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 126, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Taigi dabar jau tikrai pereiname prie konstatuojamųjų dalių. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Devintas, kas už, prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dešimtas, už, prieš, susilaiko. Atmesta 11. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 12. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 12 pakeitimo. Elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas, atmesta ir ponė Begin atrado savo balsavimo kortelę 17 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinti. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinti reikia dėl 18 elektroniniu balsavimu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 19. Kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 28, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 28, pradedame balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. E, pakeitimas patvirtintas. Kompromisas numeris 20, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. 30 pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. 32 pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Antras, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta patvirtinta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar pereikime prie kitų komitetų nuomonių. Pirmiausia, biudžeto kontrolės komitetas. Pirmas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Antras. Ten nuskambėjo pasisakymas ne į mikrofoną, kurio vertėjai negirdėjo. Taigi antras patvirtintas. Trečias. Atsiprašau, ketvirtas. Kas kon penki, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Atsiprašau, pasitikrinti reikia dėl kont 5. Elektroniniu būdu tikrinamės dėl kont 5. Pradedame balsuoti. Patvirtinta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas, aštuntas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, devintas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, dešimtas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, dvyliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. A, pa, konstatuojamoji dalis, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, B, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, C, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, E, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, F, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, G, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Na, o dabar elektroninis balsavimas dėl viso pakeitimo su pranešimais. Pradedame. Balsavimas baigtas. 29 už, todėl didžioji e, dauguma balsavo teigiamai. Sveikiname ponę pranešėją. 12 klausimas darbo atvarkėje ES ir Korejos Respublikos laisvosios priekybos susitarimo įgyvendinimas. Pirmiausia, antras kompromisas, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau trečias, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ketvirtas už prieš susilaiko patvirtinta. Toliau 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 31. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 28. Pradedame. Und Abstimmung ist geschlossen ist abgelehnt. Balsavim, e, pakeitimas atmestas. 30. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 32. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 34, atsiprašau, 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 40 mm, pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Ir pakeitimas atmestas. 41, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 42, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 43. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 45. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 48. Pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 50. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta atmesta. 54. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 55. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštunt... Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta E, atmesta. Pirmas pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas, dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Toliau pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko Atmesta. Trečias. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Ketvirtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Penktas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl penkto elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Toliau šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Dabar pereikime prie darbo reikalų komiteto nuomonės. Penkta dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Devintas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl devintosios dalies. Elektroninis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. D konstatuojimo dalis, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. E konstatuojamoji dalis, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. Konstatuojama dalis F, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta atmesta. Toliau galutinis balsavimas dėl pakeitimos, pranešimo su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir 33 balsavimus teigiamai pranešimas patvirtintas. Sveikiname pranešėją. 13 klausimas. Norėčiau patikslinti, kad vakar koordinatoriai atitinkamai vystantis situacijai nusprendė balsavimą atidėti. Todėl dabar perėsime prie 14 klausimo. ES Islandijos Lichtenšteino kunigaištytės ir Norvegijos karalystės susitarimo dėl Europos bendrių finansinio mechanizmo. Balsavimą, balsavimą pradedame. Und Abstimmung ist geschlossen. Balsavimą baigiame. Didžiai daugumai balsavus už. Pranešimas patvirtintas. Dar buvo pateiktas prašymas pakeitimo žodžių. Tekstas vakar buvo patvirtintas koordinatorių, buvo numatytas balsavimas dėl to žodinio pakeitimo, taigi balsuojame dėl jo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Čia taip pat matome, kad susidarius didžiai balsavusiųjų daugumai šis pakeitimas patvirtintas. Dabar pereikime prie 15 klausimo. Stebėsenos grupių veikla. Buvo du posėdžiai. Pirmiausia buvo Nunis Nagenas. Gal galėtum priminti, kaip buvo kalbama šiuo klausimu? Um, Labai trumpai. penkios tos grupės yra, stebėsinos grupės ir e, yra trys skirtingos valstybės paskutinėje grupėje, tai yra Indonezi, in, Indonezija. Du darybų raundai vyko, paskutinis darybų raundas vyko sausio mėnesį Balyje. Dabar Darybos yra pasibaigusios ankstyvoje stadijoje. Kalbama apie kilmės aspektus, intelektinę nusavybę, konkurencingumą, mažas ir vidutinės įmonės ir daug kitų dalykų. Mes e, nesitikime, kad e, bus rimtesnių sunkumų, bet kol kas, kaip sakiau, yra ankstyvas etapas. Mes e, su Indonezija kalbamės apie intelektinę nusavybę ir žinome, kad jie nelabai entuziastingai žiūri į mūsų reikalavimus. Yra taip pat darbo grupė prekybos ir investicijų klausimais. Indonezija įsipareigojo e, palmės palmių aliejaus e, gamybos srityje įgyvendinti tam tikrus reikalavimus. Kitas derybų raundas turbūt vyks rugsėjo mėnesį, nepaisant e, pažangos padarytos FTA. Indonezija ėmėsi protekcionistinių priemonių pieno produktų srityje ir kai kuriuose kitose sektoriuose. Toliau Filipinai, kita valstybė. E, antras darybų raundas dėl laisvos prekybos sutarties su Filipinais įvyko vasario mėnesį. Techninės diskusijos e, vyksta puikiai, Filipinai puikiai pasiruošė. Ir e, aišku, galbūt reikėtų daug informacijos apie kontekstą. Tai yra tas vadinamasis karas paskelbtas narkotikų prekeiviams. Ir šiame kontekste yra nužudoma pakankamai daug e, žmonių be teismo. E, iš principo, Filipinai šitais klausimais mums sakė, kad mes nesikištume į tos reikalus, nes čia jų reikalas. Na, mes galime jiems priminti E, GLS plus ir, ir sąlygas, kurių Filipinai ne, ne tai netenkina ir tuomet mes galėsim e, nutraukti GLS plus taikymą Filipinams. Turint omenyje susidariusią padėtį komisiją dabar nenusiteikus e, renkti naują darybų raundą dėl laisvos prekybos sutarties. E, Viena tik tai yra gera naujiena. Santykiuose su Filipinais yra pasirašytas e, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas su šita valstybė. Ir galiausiai Mienmaras čia e, kalba sukasi apie investicijų apsaugos sutartį. E, viskas vyksta sklandžiai. Čia ir parlamentas yra pabrėžęs tam tikras naujas rytis, kur turi būti e, įgyvendinamas tok, įgyvendinama tokia apsauga. Čia labai svarbus vystamojo bendradarbiavimo aspektas ir aišku šitie dalykai svarbus ir ES investuotojams, nes jiems e, E, pateikiama apsauga ir garantijos, tai labai svarbu ir, ir kitai pusėje, aišku. Bet e, turint omenyje šitų visų valstybių padėtį ir aišku, Mienmare iškyla problemų dėl mažumų, hingi mažumos. Ir tuo būdu vargu ar mes galėsim patvirtinti investicijų apsaugos susitarimą tokiu metu, kaip taip smarkiai pažiūrėjimas žmogaus teisės. Filipinai, Indonezija, Mianmaras, vis, visur vyksta pažanga, tačiau politinis kontekstas toli gražu neįdėlus dabar. Dėkoju. Tad techniniu požiūriu viskas gerai vyksta, tačiau politinis kontekstas nėra labai palangus, todėl e, tas sutartis, ko gero, artimiausių metų nebus e, pasirašytas. Toliau. Dabar ES prisijungimas prie tarptautinio meninės pramonės patarimoje Herbert Roil. Ar yra salėje? Mes e, dalyvavome įdomiame susitikime, ten buvo klausimas, kuriame buvo kalbama apie e, laisvos prekybos e, susitarimą su Kolumbija ir Peru, bei Ekvadoru. Ir Čia buvo užtikrintos tam tikras sąsajos su tvaraus vystimosi skyriumi. Mes e, taip pat susijėjome šitos dalykus su e, Europos Sąjungos parengtais dokumentais apbūdinančiais e, žmogaus teisių padėti. E, gairių parengimas buvo viena iš būtinų sąlygų iš ankstinių. Ir dėl realios padėties, tai aišku, yra padaryta tam tikra pažanga, tačiau aš, kaip pranešėjas, manau, kad Ekvadoro atveju prisijungimo sąlygos dar netaikomos, kalbant apie Kolumbiją. Kolumbija. Reikėtų atsižvelgti į mūsų išreikštą poziciją ir į gairias ir dar pasižiūrėti, kur daugiau pažangos galėtų būti padaryta. Bendri komitetai taip pat nagrinėja šitą klausimą ir tolesnio įgyvendinimo e, aspektus susijusius su gairių įgyvendinimu. Aišku, mes turime vertinti, kokiu mastu e, šie susitarimai prisidės prie valstybių ekonominio vystimosi. Dėkuoju. Ar būtų klausimų? Atrodo, kad ne. Tad e, mes e, sukūrėme šitas stebėsienos e, grupės, kad stebėtume tolesnį įgyvendinimą, tolesnį vyksmą ir tai yra mūsų komiteto svarbi darbos rytis. Dabar 16 darbos varkės punktas, ES prisijungimas prie tarptautinio medvilnės pramonės patariamojo komiteto, IKAK. Aš e, iš karto suteiksiu žodį ponui Rūvas, mūsų pranešėjui. Dėkoju, keletas labai trumpų pastabų dėl šio, šio klausimo. Patarimasis komitetas veikia jau kurį laiką ir kaip tik 27 valstybės apima šį susidarimas, ten e, dalyvauja ir vartotojai, ir, ir, ir medvilnės tiekėjai ir panašiai. Panašiai, svarbiausia mintis yra e, kurti bendrą ekonomiką medvilniai. Čia mes nekalbame apie kainas, kalbame apie keletą tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjunga, reikia pasakyti, nėra šios struktūros narė. Valstybės narės taip pat nėra net asocijuotosios narės. Europos Sąjunga yra kofi e, narė, cukraus atitinkamo komiteto narė. Ir ilgą laiką e, situacija nebuvo visai aiški. 2013 metais prasidėjo darybos dėl ES prisijungimo prie šios struktūros. Valstybės narės, kai kurios e, sakė, norinčios, kad ES prisijungtų prie šios e, struktūros, narystės mokestis bus mažesnis negu jeigu mokėsime į bendrai, negu moka atskir, mokėtų atskiros valstybės narės. Manau, kad čia mes kalbam labiau apie ekonomiką, o ne apie specifinius žemės ūkio klausimus. Sektorius tikrai svarbus. O medvilnė, kaip žinia, yra svarbus subproduktas Europos Sąjungoje. Mes Iki 2009 nebuvome medvilnės eksportuotojai, dabar darome ir taip. Ankstesnėme pranešime, kurį rengė ponė Muskardinį, jau buvo kalbama apie galimybę ES prisijungti prie tarptautinių medinės pramonės patariamo komiteto. Ši pramonė ES labai svarbi, mes e, naudojame medvilninius audinius, daug jų yra ES pramonėje. Ir tai tapo svarbia ES ekonomikos šaka. E, norėtume ir toliau remti medvilnės gamybą Afrikoje. Ir čia norėčiau paminėti keletą iššūkių susijusių su šiuo sektoriumi ir kai kurios klausimus. Pirmiausia, visi šio sektoriaus veikėjai turėtų bendradarbiauti vadovaujant Europos komisijai, kad nebūtų aštinama situacija artimuosiuose rytuose. Svarbu užtikrinti tinkamą medvilnės tiekimo grandinę. Būtina sukurti tinkamas sąlygas, kad besivyštančių šalių medvilnės augintojai galėtų turėti prieigą prie tų medvilnės tiekimo grandinių. Kinija yra viena iš didžiausių medvilnės gamintojų. Ji turi įsipareigoti remti tarptautinius veiksmus. Visos šalis medvilnės augintojos turėtų uh, prisidėti prie to, kad būtų sukurtas palankus klimatas e, medvilnės sektoriuje, klimatas darbui pirmiausia. Taryba ir komisija turi informuoti Europos parlamentą apie priimamus sprendimus, kad medvilnės rinka būtų kuo skaidresnė. Taip pat turi būti užtikrintas medvilnės gamybos e, tvarumas. Kiti veiksmai ir kitos iniciatyvos bus patvirtintos, kad būtų galima užkirsti kelią kainų sviravimui. Kai dėl duomenų rinkimo, kai dėl apsirūpinimo medvilnė, tai irgi yra tie dalykai, kuriuos reikia atidžiai stebėti ir kuriuos turi prižiūrėti Europos komisija mūsų komitetui norėčiau rekomenduoti priimti tinkamus sprendimus susijusius ES prisijungimu prie minėto komiteto IKAK. Pirmininkė, labai trumpai šiuo klausimu, sako ne Jungerijus. Mes jau sulaukėme ilgai laukto proceso, kurio dėka ES galės prisijungti prie IKAK. Tikimės, kad šį kartą viskas vyks greičiau ir sklandžiau. Mes kaip vieninga organizacija ES turėsime svaresnį balsą šiame komitete. Dar lieka daug problemų susijusių su šiuo derliumi. Svarbus aplinkos sauginiai aspektai, priverstinis darbas, visa tai yra spręstini dalykai, kurie dar tebelieka kol kas neišspręsti sus, tas susirūpinimas buvo nekarta pareikštas ir dabar, jeigu mes būsime šio komiteto e, nariai, mūsų atstovai galės tos klausimus teisėtai kelti, tikėkime, jie bus išspręsti ir tai bus tikrai labai svarbus žingsnis, norint užtikrinti tvarę e, medvilnės grandinės plėtrą. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Kitų šešėlių pranešėjų reikisi nėra, kad ir kaip bebūtų gaila, sako pirmininkas. Helmutas Egis pakeis Lola, prašau žodis tau. Taip, pateiksiu kolegės pasisakymą. Aš norėjau pasakyti, kad mūsų frakcija pritarė irgi ES prisijungimui prie šio patariamojo komiteto. E, nes ES svarbi veikėja yra globalioje medvilnės rinkoje. Ši rinka pastaraisiais metais sparčiai auga. globalizuota. Ekonomika yra tokia, kur mūsų įsipareigojimai turėtų būti aiškiau suvokiami ir demonstruojami. Turime elgtis nuosekliai ir svarbu, kad ES galėtų e, tinkamai apsirūpinti medvilnę, įgyvendinama tam tikrus tikslus, nes jie yra svarbiausia e, donorė remianti Afrikos medvilnės augintojus. Modernioji kapitalizmo istorija neturėtų būti nagrinėjama vien remianti šiais aspektais, kaip sakė profesor King, profesorius, kuris vadinamas buvo King Cotton, jis labai aiškiai parodė, kaip šis, ši prekė, šis produktas įtakoja žmonių, daugelio žmonių gyvenimą. Ir atskirose šalyse nuo Kinijos iki Indijos, ir atskirų žmonių sluoksnių gyvenimą. Jungtinė karalystė įteikė naujas kolonialistinės taisyklės būtent tose šalyse, kur medvilnių auginama ir paskui. Matome dabar, kad jau gamyba medvilnės pasiekė pačius įvairiausius kraštus, ta grandinė ir medvilnis yra įgyjusi tam tikrą struktūrą, ji veikia pagal tam tikrą tvarką. Tad svarbu ir mums įtakoti tos grandinės veikimą, kad būtų atsižvelgiama į tinkamą gyvenimo sąlygų darbininkams užtikrinimą, į aplinkosaugus tam tikrus standartus ir panašiai. E, mūsų prisijungimas prie šios organizacijos būtų didžiulis žingsnis pirmin, dėgiant bendrą vertybių grandilė tekstilės pramonės sektoriuje. Apie tai mes netaip seniai beje kalbėjome. Ačiū. Pirmininkas, kaip vadinasi ta knyga? King Cotton. Modernioji kapitalizmo istorija. O dabar žodis Europos komisijai. Prašau. Thank you, Mr. Chair. Um, so... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip sakė pranešėjas, Šis e, klausimas yra viena iš trūkstamų grandžių tarptautinių lygmenių, kur mes dar nesame nauriai, esame e, kavos komiteto nariai, cukraus, bet čia kol kas dar ne. Prisijungimas prie šio komiteto įgalins mus e, daryti didesnę įtaką diskusijoms ir sprendimams ir e, daryti didesnę įtaką tam, kad būtų labiau remiamasi vystomo bendradarbiavimo e, tikslais, e, ekologi, ekologinė, įtvirtinant ekologinės gamybos reikalavimus audinių, taip pat medvilnės ir tekstilės pramonėje. Tai galins mus geriau įtvirtinti vertybių grandinę. Medvilnė Europos Sąjungoje te sudaro medvilnės gamyba tik tai 200 tūkstančių tonų, tad tai nėra didelis sektorius, bet kita vertus mes esame labai svarbus dalyvis pasaulio, svarbus veikėjas pasaulio mastu, užtikrinant e, aplinkosaugos reikalavimus ir tvaraus vystimosi reikalavimus. Todėl per šį komitetą mes e, turėsime geresnį prieigą prie svarbiausių šitos rinkos e, dalyvių Azijoje, Latino Amerikoje. Dėkuoju, ponas Rūvas apenas para agradecer as intervenções. Eh, Dėkoju labai trumpai. Norėčiau padėkoti kolegoms už pasisakymus. Ir dar norėčiau pabrėžti, kaip, bais, e, kaip svarbu dalyvauti CCC posėdį. Dėkuoju. E, pakeitimų pateikimo terminas kovo 22 diena, 5 val. 17 val. Kovo 22 diena, 17 val. O balsuojama bus e, gegužės 3-4 dienomis. Šiuo baigiame savo komiteto posėdį ir vėl susitiksime tęsti darbą 15.30 tai bus uždaras posėdis ir paskui 5 valandą darbas tęsis toliau. Ir visus kviečiu dalyvauti ceremonijoje, minėsime Romos sutarties 60-asias metinės. Ačiū visiems.